tą valandą. Na, o dabar liko dar vienas darbo tvarkės punktas. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Klausimas buvo skirtas komisijai. Jis yra susijęs su Svalbardo salynu ir jo žuvininkystės ištekliais. Dabar suteiksiu žodį ponui Valesai penkioms minutėms pani przewodnicząca! ubolewam że nie ma z nami pani komisarz damanaki. aš apgailestauju kad komisaras damanaki neatvyko kuris yra atsakingas už žuvininkystės klausimus. Aš labai džiaugiuosi, kad diskusijos vyksta šiame parlamente dėl Svalbardų salino žuvininkystės išteklių. Klausimas buvo pateiktas siekiant išsiaiškinti, kaip sprendžiama labai aktuali problema. Galvojant apie z myślą o zagwarantowaniu sprawiedliwego systemu prawnego na całym Kalbant apie jūrinio ešerio ir juodosio, juodojo paltuso e, m, išteklių naudojimą. Labai svarbu užtikrinti nediskriminavimo principo e, taikymą, e, naudojantis Svalbardo žuvininkystės ištekliais. 77 metais Norvegija vienašališkai paskelbė šitą salyną kaip savo e, ginamą E, žuvininkystės zoną. 2010 metais Norvegija ir Rusija Murmanske pasirašė e, jūros e, delimitavimo sutartį ir Svalbardo salynai pateko į tą demarkacijos liniją bendras Norvegijos ir Rusijos žuvininkystės komitetas nustatė, kaip bus toliau žvejojama Barenco jūroje. Tačiau šitie ištekliai yra naudojami valstybių narių e, sąskaita ir todėl mūsų manimų komisija turėtų imtis Norvegijos atžvilgių veiksmų, kadangi E, Norvegija tiesiog taiko tik jai pačiai priimtinas priemonės. Labai svarbu išsiaiškinti, ar komisija nemano, kad valstybės narės, kurios pasirašė 20 metų Špitsbergeno sutartį, neturi vienodų žvejybos teisių Svalbardo žuvininkysės apsaugos zonoje. Kitas klausimas Kokia komisijos nuomonė dėl Svalbardo žuvininkysės apsaugos zonos teisinio e, statuso, esančios, esančios į rytus nuo Murmansko linijos? Koks yra teisinis statusas? Dabar ši dalis laikoma Rusijos šelfui nepriklausančiais tarptautinės vandenimis ar įeina vis dėlto į Rusijos išskirtinę ekonominę zoną. Tačiasis klausimas Jeigu ES žvėjai praranda savo teisę žvėjoti Svalbardo žuvininkysės apsaugos zonoje į rytus nuo Murmansko linijos, tai ar komisija svarstys kompensacijos reikalavimus? Ketvirtas klausimas. Kokia komisijos pozicija dėl Norvegijos veiksmų kuriais Rusijai perduota atsakomybė uždari Norvegijos išskirtinės ekonominės zonos Barentsų jūroje teisėtumo. Ir penktasis, ir paskutinis klausimas, ar komisija ketina dalyvauti 14 metų jungtinės Norvegijos ir Rusijos žuvininkysės komisijos ar kituose posėdžiuose, kad paprieštarautų dėl juodojo paltuso ir jūrinių ešerų kvotų pasisavinimo Barenco jūroje. Tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Grazie, la parola al komisario Potočnik. Dėkoju. Žodis komisarui, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau pateikti atsakymą savo kolegos Davanakį vardu. Nes kolegai buvo neįmanoma dalyvauti šios dienos posėdėje. Ačiū ponui Valensai iškėlusiam šiuos svarbius klausimus. Norėčiau pabrėžti, kad šis su žuvininkystės rytim susijęs klausimas yra ypatingai jautrus. Čia mes kalbame apie labai e, svarbius tarptautinės teisės niuansus. E, tai, aišku, turi tam tikrų sąlyčių su mūsų santykiai su Norvegija. Istoriškai tai buvo mūsų žuvininkystės viena iš svarbiausių partnerių. Tai taip pat ir mūsų partneriai sprendžiant Arkties klausimus. Europos Sąjunga laikėsi savo pozicijos. Europos Sąjungos valstybės narės, kurios yra pasirašusios 20 e, metų Špitsbergenų susitarimą, turi turėti teisę, kaip ir kitos sustaties šalis, žvejoti sezonuose. Kai dėl žuvininkystės išteklių valdymo Europos Sąjunga turi laikyti susitarimų, kuriuos pasiūlė Norvegija. Vandenys apie Svalbardo salyną. E, bu, turi būti taikomos nediskriminacinių pagrindų, turi būti remiamasi mokslo e, tyrimais ir kai dėl trečio ir ketvirto klausimų, kurį iškėlė Europos parlamento nariai, norėjau pasakyti, kad nėra nustatytos ES pozicijos dėl šių klausimų. E, kai dėl Murmansko linijos ir Jūsų žvejybos jūsų minėtose vandenyse tie klausimai dar sprendžiami įvairiuose Europos komisijos departamentuose ir galiausiai Europos komisija domisi procedūromis, kuriomis remiasi Norvegijos ir Rusijos speciali komisija. Ten remiamasi dvišaliais susitarimais. E, tai nėra regioninis susitarimas dėl žunikistės išteklių valdymo ir komisija negali dalyvauti tuose susitikimuose. Komisija e, dėl e, kvotų juodojo paltuso ar jūrinio ešerio kol kas dar nėra priemus jokių sprendimų. Dėkui. Grazie. Ora gli oratori a nome dei gruppi. Dėkoju. Dabar frakcijų vardu, pirmiausia, PP e vardu metu e, ponę Fragą. Aš norėčiau e, padėkoti pranešėjui už šią iniciatyvą. Teisinis statusas, kaip kad matėme, vis dar nėra aiškus. Norėčiau paklausti komisijos dabar. E, neseniai buvo dėrėtas dėl žvejybos sustarimų peržiūrėjimo su Norvegija. Ar šių dėrybų metu metu ES nebandė e, padidinti e, juodojo paltuso ir jūrinio ešerio kvotų, tiksliau žvejybos galimybių. ir kaip yra su tomis zonomis, kur yra žvejojama menkė. Net, nes jeigu Nes jeigu net ir ne, yra tam tikrų teigiamų poslinkių, dar reikia ginti Europos laivyno tam tikras teisės. Jeigu dabar Norvegijos e, Paryžiaus sutarties interpretavimas uh, pažeidžia tarptautinę jūros teisę, tai iš kur dabar tokia iniciatyva e, e, dėrėtis dėl mūsų kvotų e, Svalbartos zonoje ir ar komisija su valstybėmis narėmis dėl to konsultavosi. Ar komisija turi įgaliojimus tokioms dėryboms? Norėčiau tik tai priminti, kad nepalenkiama Norvegijos pozicija rėmėsi tuo, kad komisija nėra pasirašiusi Paryžiaus sutarties. Ir Norvegija sako, kad įdėrėsis tik tai su valstybėmis narėmis, kurios yra pasirašusios konvenciją. Na ir sakoma yra, kad komisija kaip ir kliudo dėryboms. Tai dabar norėčiau jūsų paprašyti atsakyti į tuos klausimus, kurie iškilo e, dėrybų su Norvegija metu, nes jie yra labai svarbus bendrijos žvejybos sektoriui. Pirmininkė, ačiū. Dabar Aldės vardu, panas Galageris. Uh, Norėčiau padėkoti kolegai Valencai, kuris iškėlė šios klausimus. Kas? Norvegija e, e, Šiaurės taryboje e, daug prisidėjo prie to, kad buvo, būtų suteiktas stebėtojo statusas, ypač e, mokslinio tyrimų, klimato kaitos ir aplinkosaugos išsaugojimo srityje. Aš tuo įsitikinau, kai aš lankiausi Norvegijoje praėjusiais metais. Labai svarbu e, taip pat e, tvariai naudoti tuos išteklius, kurie yra šiame regione. E, žvejybos teisės yra labai svarbus dalykas ir todėl reikia labai tiksliai išsiaiškinti teisinę situaciją. Labai svarbu užtikrinti, kad ES šalių laivynas nebūtų diskriminuojamas šiame regione. O dabar atrodo pats laikas susidomėti šiuo klausimu. Norvegijos e, ministras pirmininkas e, Salbergas informavo, kad ir toliau Norvegija bus suinteresuota Europos, e, ryšiais tarp ES ir Norvegijos. Ir aš norėčiau padėkoti kolegai Valensai už tai, kad jisai sudarė puikią progą pasitarti su komisija ir gauti iš jos atsakymus į pateiktus klausimus. Grazie per il gruppo verde, onorevole Lovin. Dėkoju, kolega Lovin Žalių frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, 2012 rugsėjį Arktis ledynai susitraukia iki to, į paties mažiausio lygio pamatyto išmatuoto satelitais. Jis yra mažesnis negu, negu 81 metais. Ir apie Svalborgo salyną padidėjo žvejybos plotai ir dabar situacija keičiasi. Jeigu nukeliautumėte atitinkamą tinklalapį, pamatytumėte, kaip tirpsta ledynai ir kaip, koks didelis yra to greitis. Dėl to tampa, aišku, lengviau uh, vykdyti žuvininkystės veiklą, lengviau transportuoti naftą, pervežti krovinius. E, jeigu peržvelgtume 20 metų Špitsbergenų sutartį, tai pamatytume, kad manęs nenustebino kai kurių kolegų iniciatyva surenkti diskusiją šiuo klausimu šiandien. Bet man susirūpinimą kelia ne žuvininkystės um, reikalai. Man labiau gamtos išsaugojimo dalykai rūpi. 800 tūkstančių metų klostėsi ledynai ir e, klostėsi atitinkamos ekosistemos, kurias dabar privalu išsaugoti. Norvegija, kaip dažnai buvo, e, šiuo atveju gali suvaidinti esminį vaidmenį šiuo klausimu. E, Grenlandijoje vyks susitikimas tarptų penkių Arkties valstybių - Kanada, Danija, Jungtinės valstijos e, bandys pasiekti moratoriumo žuvininkystės ir tiešios srityje. Ir mane labai nustebintų, jeigu tam būtų pritarta. Žuvininkystės politika yra aiški. Aišku, Norvegija yra mano šalies, Švedijos kaimynė. Tai norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu Norvegijoje jie įmamasi tam tikrų e, priemonių, tai rimtai tas priemonės turėtų vertinti ES ir aplinkosaugininkai. Ir Arkties e, taryba nebūtinai nori tartis su Rusija dėl tyrimo to, ką reikėtų galbūt palikti nuo šalyje ir nelabai norėtųsi gal plėtoti intensyvę žuvininkystę. Samtojas toje zonoje. Ačiū. Pirmininkė, ačiū, kolega Patra. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, Svalbardo teisinis statusas, tiksliau jame Norvegija paskelbė žvejybos apsaugos e, zoną. Ir šis sistema labai kompleksiška. ES turi saugoti teisėtus šiame regione žvejojančius laivų interesus. Išteklių naudojimas, kvotų išnaudojimas, naudojimas tiksliau ir bendri ištekliai yra e, dalyjamėsi, na, o tai yra daroma valstybių narių sąskaita trečiųjų valstybių narių naudai. Tokia situacija yra didelis iššūkis e, išteklių stabilumui, bei taip yra iškraipoma konkurencija Europoje, nes e, konkurencija nesažininga tarp operatorių atsiranda. Keletas valstybių narių nerimauja dėl tokios situacijos, todėl komisija turi elgtis aktyviai, veiksmingai ir imtis iniciatyvų šiai problemai e, išspręsti. Komisija negali taikyti dvigubų standartų. Tai reiškia būti labai prikabi ir atsargi viduje tarp valstybėms narėms ir labai atlaidi trečiosiams šalims. Ko gero, vidinės priemonės turi būti koordinuojamos su priemonėmis, kurios taikomos išoriai, tai yra treties, trečiosiam šalims. Siekiant išspręsti problemą, komisija turi dalyvauti e, kitame Rusijos-Norvegijos mišrojo bendrojo komiteto e, susitikime tam, kad būtų išsiaiškinta, kaip galima būtų apginti valstybių narių ir Europos laivyno interesus. Ačiū. Ačiū. Daugiau e, pasisakyti norinčių nėra, spontaniškų pasisakymų taip pat nebus, todėl žodis komisarui Patošnikui. Dėkoju, gerbiami Europos parlamento nariai. Galiu tik dar kartą pakartoti, kad mes žinome apie Murmansko susitarimą, kurį 2010-aisiais sudarė Rusija ir Norvegija. Žinome apie ginčą tarp šitų valstybių dėl jūrų zonos delimitavimo Barenso jūroje. Be abejo, gali tai padėti spręsti labai jautraus Arkties regiono problemas. Komisija e, žino, kad kol kas ES laivynų iš šios linijos nustatymas yra žalingas, nes e, atsirado ginčytinų dalykų, ES laivai nebegali žvejoti jūsų e, minėtoje zonoje. Būtina remtis jungtinių tautų konvenciją, kur šie panašus klausimai reguliuojami. E, Kai dėl kvotų mes kol kas nežinome dėl juodų, juodojo paltus ar jūrinio ešerio kvotų paskirstimo, apie tai nieko kol kas negalime pasakyti. Kai dėl klausimų, kuriuos iškėlė e, kolegė Fraga Esteves, galėčiau pasakyti štai ką. Jūsų klausimai labai detalūs ir aš dabar nelabai galėčiau juos atsakyti bet galėčiau kreiptis į savo kolegą ir paprašyti, kad jums pateiktų atsakymus vėliau. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pareiškimą, kurį padarė jūsų kolega iš žaliųjų frakcijos. Aš manau, kad siekti Arkties regionų tvarumo yra labai svarbu. Ir to, to, to klausimo būtina nenuvertinti, jis iš tikrųjų lieka labai svarbus. Aš lankiausi Svalbardo salinę prieš keletą metų, aš buvau komisaras atsakingas už mokslo tyrimus ir ten yra mokslo tyrimo labai svarbi teritorija, nežinau, ar visi žinote apie tai. Tai yra mokslininkų bendradarbiavimo centras, tai yra nuostabaus grožio vieta, kurią būtina saugoti. Dėkoju. Grazie, komisarė. Ačiū, ponė komisarė. Diskusijos šiandien baigiamos. Toliau posėdis vyks rytoj, vasario 27 dieną nuo 8.30 ryte. Darbo tvarkę galite rasti Europos parlamento tinklalam.